rinksime vicepirmininką pagal 15, 16 ir 20 punktą mes gavome kelias kandidatus. Fabio Masimo Castaldo yra vienas iš kandidatų. Be to, jums sutikus buvo pasiūlyta ponia Anelija Temekė kandidatas ir kandidatė man pasakė, kad, kad sutinka kandidatuoti. Slaptas elektroninis balsavimas dabar vyks dėl jų kandidatūrų. Kad jūs galėtumėte susipažinti su, su balsavimo sistema, tai mes iš pradžių testinį balsavimą, bandomąjį balsavimą atliksime. Po balsavimo parodys e, informaciją ekrane, dėl ko mes balsavome. Tai būtent pasirodys kandidatų vardai. Pažymėkite pasirinktą kandidatą mėlynais mygtukais. Tai būtent patvirtinkite savo pasirinkimą mėlynais mygtukais. Tai būtent kursorių galite judinti aukštyn ir žemyn ir pasirinkti kandidatą. Kai tik tai pažymėsite savo kandidatą kursoriumi, tada paspauskite pliuso mygtuką. daug kartų manęs klausia, jeigu norite susilaikyti, tada paspauskite susilaikamo mygtuką, tai yra vidurinis mygtukas. Nors mėlyna e, lemputė užsižieps, bet jūs būsite susilaikę. Tai yra irgi įmanoma. Žinoma, galima, e, kad nedalyvausite balsavime. Galite patys nuspręsti, čia gali dalyvauti, galite nedalyvauti. Na, Monserrat Kabalie buvo pasiūlyta, e, pasiūlyta Julija Migenis Johnson. Tai yra kandidatė bandomajam balsavimui. Tai dabar yra bandomasis balsavimas su netikrais kandidatais. Parašau. Dabar turėtų pasirodyti vardai. Na, bandomasis balsavimas. Ar ponia Manserat Kabalie arba ponė Mygenis Johnson. Pasirinkite. Aukštyn, žemyn, judindami kursorių. Viena iš tų kandidačių. Ir jeigu pasirinksite vieną iš kandidatų, pas, paspaudokite pliuso mygtuką. Nežinau, pažiūrėkite pagal spalvas ten. Taigi, bandomas balsavimas pradedamas. Ar visi dalyvavo bandomajam balsavime? Antrą kartą. Klausiu, ar visi dalyvavo bandomajam balsavime. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. Pone Kabaljė laimėjo bandomai balsavimą. 309 balsai už. Jūs irgi norėjote, kad dalyvauti bandomajam balsavime? Ne, aš nenorėčiau iškelti savo kandidatus, bet aš norėčiau e, paprašyti, kad, e, kad abu kandidatai prisistatytų, nes aš antrosios kandidatės net nepažįstu. Mūsų darbo tvarkos taisyklėse tai ne, nenumatyta, nėra jokių kandidatų pasisakymų. Na, aš užregistravau jūsų norą, bet bet kokiu atveju balsuosime dabar iš karto, be prisistatymų. Prašau, parodykite ekrane vardus. Įtampa kyla. E, ponas Kastaldo ir ponia Jatemekė. Yra du kandidatai. Balsavimas pradedamas. Klausiu, ar visi balsavo? E, Kartuoju klausimą, ar visi kolegos balsavo? ma, mano aparatas neveikia. Balsavimo aparatas neveikia. Neveikia. Palauksime. Kolegė Gal nuėkite į 251 vietą, pasirinkite savo kortelę ir balsuokite kitoje vietoje, laisvoje vietoje. Na, žinoma, tai žaliųjų frakcijos vieta. Tai, tai jūs kaip žalioji jaustės čia patogiai. Ponia, Buvė, e, ponia Hautala turėtų pati paspausti mygtuką. Na, ponia Buvė, jūs tikrai technologijų ekspertas. Taigi, ponios ir ponai, visi balsavote? Balsavimas baigtas. Už ponę Jėtemekį 301 kolega balsavo ir apie 295 už ponę Kastaldo. Tai ponė Jėtemekė išrinkta. Sveikinu kolegę. Kolegė net nesiklauso manęs. Kolegė, sveikinu Jūs ir priimsiu Jūs mielai mūsų prezidiume. Tikiuosi vaisingo bendradarbiavimo. Ponios ir ponai, dabar e, pirmininkų suėga pasiūlytų 16 metų e, posėdžių kalendorių gegužės 18 dieną. Šitas planas ir kalendorius buvo pasiūlytas, ne, prieštaravimo nėra, tai vadinasi, toks kalendorius ir bus. Jisai laikomas priimtų. Scusate per il mio raffreddore, passiamo ora alle votazioni. Atsiprašau dėl to, kad esu užkimęs, dėl slogos. Norėčiau dar paprašyti keletos e, sekundžių jūsų kantrybės, nes reikia nusistatyti balsavimo aparatūrą ir e, pradėsime nuo kolegos TIR pranešimo balsavimą. Pradedame balsavimą. Pranešimai dėl bendradarbiavimo su Pietų Afrikas ir pranešimas, vardinis balsavimas, pradedame. Ar visi jau baigė? Balsavimas baigtas. Priimta. 623 už. Sveikiname gerbiamą Įvos Tyr. Toliau Karinč Sargentinį pranešimas finansų sistemos apsauga nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui. Nėra pakeitimų, todėl uh, Tarybos pozicija yra patvirtinama. Kirkop Simon pranešimas, informacija teikiama pervedant lėšas. Čia taip pat nebuvo pakeitimų, todėl e, pranešimas yra laikomas patvirtintų. Zviefka. Rekomendacija antram svarstymui. Bankroto bylos. Čia taip pat nėra pakeitimų. Ir e, todėl tarybos pozicija yra patvirtinama. Toliau. E, Winkler pranešimas mineralų ir metalų iš konfliktinių ir dėlės rizikos zonų importuotojų atliekamas e, pasitvirtinimas. yra nuo 1 iki 57 pakeitimai. Kas už juos visus? Prieš. Susilaiko. Priimta. Antras pakeitimas. Vardinis balsavimas. Prandame. Ar visi jau baigė? Balsavimas baigtas. priimta. 476 balsai už. Prieš. Pasitikrinkime elektroninį būdų. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dešimtas, dvi dalis. Kas už pirmą dalį? Prieš? Susilaiko? Priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš? Susilaiko? Pasitikrinkime elektroniškai. Balsavimas baigtas. Priimta. Vienuoliktas vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Dvyliktas vardinis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. 13. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 17 pakeitimas. Vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 28 pakeitimas. Keliame e, ranką, kas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 34 pakeitimas. Čia labai aišku, bet galime pasitikrinti dėl 28-ojo. Gerai. Baigiame. Atmesta. Trisdešimt ketvirtas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 35 pakeitimas. Kas už? Norite pasitikrinti elektroniškai? Gerai. Dėl 34. Pradedame. 34. Pakeitimas. Pasitikriname. Baigiame. Atmesta. 35. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 36. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pasitikrinkime. Baigiame. Atmesta. 37 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 38. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Atsiprašau sako pirmininkas, buvo viskas labai aišku, bet jeigu norite pastikrinti, galime dėl 38. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 39. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 40. Vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. 41. Vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 50. Vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 55. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime. Baigiame. Priimta. 90 pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 70 ir 111 identiški, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime elektroniškai. Baigiame. Atmesta. 131. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 73, 94, 114, 132. Identiški pakeitimai, vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame.

Atmesta. 154 pakeitimas. Kas su? Prieš. Priimta. Pasitikrinkime. Pradedame. Baigiame. Priimta. 61 ir 22 atkrenta. 75, 96, 116, 134 identiški pakeitimai, vardinis balsavimas, pradedame. Baigiame. Atmesta. Pakeitimai 77, 98, 118 ir 136 identiški. Vardinis balsavimas pradame. Baigiame. Priimta. 78, 99, 119, 137. Vardinis balsavimas. Pradame. Baigime. Priimta. 155. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime. Baigime. Priimta. Antras straipsnis. 25 pakeitimas. Antras straipsnis 25 pakeitimas. Vardinis balsavimas. Prandame. Baigiame. Priimta. Kiti pakeitimai atkrenta. Dabar Antras e, straipsnis, 100D pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Ne visi pakėlė ranką, todėl turime elektroniškai pasitikrinti. Pradedame. Baigiame. Priimta. Antras straipsnis 138 D. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 27 pakeitimas atkrenta. Antras straipsnis 79, 120, 139 identiški. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Pasitikrinkime. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Šimtas pirmas pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 80, 121, 140 identiški, kas už, prieš, susilaiko. Sakyčiau, kad reikia pasitikrinti. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 81, 102, 122, 141. Identiški pakeitimai, vartinis balsavimas, pradedame. Baigiame. Atmesta. Trečias straipsnis 83, 104, 124, 143. Identiškai, kas už. Baigta. Atmesta. 62. Kas už prieš, susilaiko, atmesta. Trečias straipsnis, 83, 104, 124, 143, identiški, vardinis balsavimas, pradedame. Baigiame. Atmesta. Trečias straipsnis, 63 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Trečias straipsnis, 64 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 84, 105, 125, 144. Identiški. Varnis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Ketvirtas straipsnis. Pirma dalis. Kas už? prieš, susilaiko, priimta. 106 pakeitimas atkrenta. 6 straipsnis, 32 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 86-127, kas už juos, prieš, susilaiko, atmesta. 146 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime elektroniškai, pradedame. Baigiame. Atmesta Šeštas straipsnis, 33 D pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Šeštas straipsnis, 147. Kas už? Prieš. Susilaiko. Sakyčiau, kad priimta, bet pasitikrinkime. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Šeštas straipsnis, 147 pakeitimas, atsiprašau, sako pirmininkas. Šeštas straipsnis, 65 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 148 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Septintas straipsnis, 66, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Septintas straipsnis, 67, kas už, susilaiko, atmesta susilaiko e, atmesta. Norite pasitikrinti elektroniškai? Pradedame. Baigiame. Priimta. Septintas straipsnis, 42 pakeitimas. Vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 87, 108, 128, 149. Identiški pakeitimai. Kaž, e, kažkas paprašė žodžio. Prašom. turėtume balsuoti, turėtume pasitikrinti. 66, la, la 66 è stato respinto. 66 buvo atmestas. Tačiau jūs suklydote. Turite pasitikrinti dar kartą. Gerai. Septintas straipsnis. 87, 108, 128, 149 vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 129, 150 varinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 107 vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 88. Kas už? prieš, susilaiko, pasitikrinčiame, pradedame. Baigiame. Atmesta. Aštuntas straipsnis, 68 pakeitimas, kas už? prieš, susilaiko, atmesta. 151 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Pradedame. Baigiame. Priimta. 12 straipsnis, 152 pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime. Pradedame. Baigiame. Atmestas. Tryliktas straipsnis 89, 109, 120 identiški vardinis balsavimas sprendame. Baigiame. Atmesta. 15 straipsnis, 54 pakeitimas. Kas už? prieš, susilaiko, atmesta. 153. Kas už, prieš, atmesta. Kas susilaiko? Sakyčiau, kad atmesta, bet pasitikrinkime dėl viso pikto. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 110 pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 58 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Antras priedas, 59, kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Pasitikrinkime. Pradedame. Baigiame. Priimta. Devinta konstatuojamoji dalis. 71, 91, 112 pakeitimai. Vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. 57 pakeitimas, konstatuojamoji 11 dalis. Kas už? Kas už ir kas prieš? Susilaiko. Atrodo, jog patvirtinta. Taip. Patvirtinta. Aštuntas atkrenta. 14 konstatuojamoji dalis, 72 ir 92 pakeitimas, taip pat ir 113 pakeitimas. Vardinis balsavimas, pradame. Baigiame. Atmesta. Devyniasdešimt trečias pakeitimas, vardinis balsavimas, pradame. Baigiame. Ir atmesta. 16 konstatuojamoji dalis, 20 pakeitimas, pirma dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta Atmesta. 69 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Komisijos pasiūlymas, vardinis balsavimas, pradedame. Baigiame. Priimta. Teisėkuros rezoliucija. Kas prašo žodžio? Komiteto pirmininkas, prašom. Žodis jums. Yra kelios čia problemėlės tokios dėl naudojimosi mikrofonu. Vous. Ne marche pas. Neveikia mano mikrofonas. Qu'est-ce qu'il y a? Prego i servizi tecnici di. Kviečiame techninės tarnybas, kad galėtų pasisakyti komiteto pirmininkas sutvarkyti mikrofono problemą. Čia un blackout, prezident. No, un moment, un moment, un moment s'il vous plaît. Euh, non. Ce n'est pas, ce n'est pas une question. That's a general. Here, here, here. Ah, il marche? Ar veikia, klausė pirmininkas. Prego, prezident. Äh, Mėly kolegos, remiantis balsavimo rezultatais, kurie pasikeitė, būtent kurie skiriasi nuo komiteto balsavimo rezultato, aš pagal darbo tvarkos taisyklės, pagal 61 darbo e, tvarkos taisyklę, e, prašyčiau pertraukėlės, kad galėčiau su pranešėju ir su koordinatoriaus aptarti šios rezultatus. Penkių minučių pertraukos norėčiau pagal 61 darbo tvarkos taisyklę. Sì, 5 minuti. Ah. Questo è possibile? I am against, why? Allora, eh, scusate colleghi, è stato chiesta la sospensione. Atleiskit kolegos. Buvo paprašyta numatyti penkių minučių pertraukos, mūsų šito prašoma, ir jeigu niekas neprieštarauja, tai tuomet taip ir padarykim. Skelbėme pertrauką ir po penkių minučių darbą tęsim toliau, kai komiteto pirmininkas mums pateiks e, to pastarimo rezultatus, jei neprieštaraujat, kolegos. Ar kas nors prieštarauja? Regisi ne. Tad penkių minučių pertrauką.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 E prego gli onorevoli colleghi di prendere posto. Norėčiau paprašyti kolegų susėsti į vietas. Posėdis tęsiamas toliau. Pirmininkas Lange. Pirmininkė Lange. Kviečiu kolegą susėsti į savo vietas. Dėkuoju. Pirmininkė Maraiš. Buvo E, buvo prašymas e, padaryti pertrauką. Pone Lengė, žodis jums. Na, dabar galiu kalbėti. Mėly kolegos, pasikalbėjęs su šešėliniais pranešėjais, su pranešėjo ir su koordinatoriais. Aš e, galiu pasakyti, kad yra skirtingų nuomonių, kalbant apie tolesnės konsultacijas. Tačiau plenarinėme posėdėje mes turime spręsti šitą sprendimą pagal 61 e, straipsnį, apgalant jo dalį. Norėčiau, kad atidėtas būtų šitas klausimas ir būtų pradėtos trialogo dėrybos. Allora, eh, la proposta, mettiamo in votazione la proposta. Balsuojame dėl ponos Langen pasiūlymo. Atidėti baigiamai balsavimą. Kas už tokį pasiūlymą, kas prieš? Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame. Dar visi nebaigė balsuoti. Balsamas baigtas. Pasiūlymas patvirtintas. 343 balsai už, 331 ne, 9 susilaiko. Dabar periname prie rezoliucijos dėl dėl kadmio naudojimo apšvietimo įrenginiuose ir vaizduoklio apšvietimo įrenginiuose išimčių. Keturių frakcijų pasiūlymas, penkta originalaus teksto dalis, kas už? Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Konstatuojamoji F dalis pirminio teksto. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Dabar už visą rezoliuciją vardinis balsavimas. Baigiamas balsuoti. rezoliucija patvirtinta didelė balsų dauguma. Sveikiname rezoliucijos autorius. Dabar žemės ūkio kilmės atilo alkoholio rinkos priemonės ir taikymo taisyklės. Šiuo klausimu komisijos narys Avramopulos paprašė žodžio. Prašom žodis jums komisijos nariai. Well, I'm not uh, responsible, just represent Dėkoju. Aš nesu šio klausimo kontroliuojantis komisaras, bet atstovauju Europos komisijai. Komisija norėtų atsimti savo nuostatas 23-26 reglamentą 2003 metų dėl etilo alkoholio rinkos. Europos komisija priėmė šį deleguotą reglamentą tam, kad būtų galima užkilti geresnį reguliavimą ir supaprastinimo priemonės. Šis komisijos deleguotasis aktas pamažins e, rinkos operatoriams ir administratoriams administracinę naštą ir bus užtikrintos tokios pat apsaugos priemonės. Europos komisija ir toliau galės stebėti rinką Europos Sąjungoje ir užtikrinti reikiamas priemonės. Balandžio 20 dieną 2015 metais taryba patvirtino, kad neprieštarauja komisijos deleguotam reglamentui ir Europos komisija padarė pareiškimą patvirtintama, kad ir toliau rinks reikiamus duomenys tam, kad būtų galima stebėti etilo alkoholio rinką ir e, sieks ypač stebėti tą segmentą, kur numatyto nulinio ligmens muito mokesčiai. Ir būtent dėl to šis, šis, ši, ši priemonė yra siūloma. Reglamentas bus netrukus paskelbtas ES oficialiame biuletenyje ir įsigalios netrukus Europos parlamentoj. Yra proga prisijungti prie tikslo sumažinti biurokratiją, e, kuria, su kuria turi susidurti ir pusangos piliečiams. Ir e, mes manome, kad Europos parlamentas, taryba ir komisija e, turėtų kartu prisimti reikiamus įsipareigojimus. Komisija patvirtina savo įsipareigojimus užtikrinti geresnį reguliavimą, kaip tai rodoma tame pakete, kurį patvirtino taryba. Ario. Dėkuoju, ponia komisijos nariai. Ir dabar balsuojame dėl Žemės ūkio komiteto rezoliucijos e, konstitucijos dalies A. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. B konstatuojamoji dalis antrasis e, pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. C konstatuojamoji dalis, trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos. Kas už, prieš, susilaiko. Būtina, kad parlamento narių dauguma e, nubalsuotų, todėl e, turime pastikrinti. Pradedame. Baigiame. Rezoliucija patvirtinta 466 balsais už. Sveikiname. Motinystės atostogos pasiūlymas dėl rezoliucijos. Yra prašymas pasisakyti dėl reglamento, dėl darbo tvarkos. Panas Batin, prašom. Ačiū, panė pirmininkė, man susidaro įspūdis, kad politiniai plakatai yra neleidžiami šioje salėje. Bet iš tikrųjų pastebėjau, kad kitoje salės pusėje yra kažkokių ženklų. Yra, aš nematau, kas ten parašyta. Bet manau, kad bent jau galiu įtarti, kad tai yra politinio pobūdžio kažkokie plakatai. Aš manau, kad negalima šioje salėje čia dėlioti politinių plakato. Aš galiu savo pateikti UKIP partijos plakatą. Ir kitą kartą galbūt reikėtų, reikėtų aiškiai pasakyti, kad tokia, tokia argumentacija negalima. Pone Batin, jūsų pasisakymas, sakau jums atvirai, nebuvo dėl darbo tvarkos. Aišku, jūsų iškeltas klausimas turi būti aptariamas, lygiai taip pat kaip turime aptarti ir nacionalinių vėliavų buvimą šioje salėje. Ir šitos dalykus aptarsime, bet vėliau, ne čia. Tęsėme posėdį. Motinystės atostogų rezoliucija. Pirmoji dalis, dvi dalis. Kas už pirmąją? Prieš? Susilaiko? Priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš? Susilaiko? Pasitikrinkime. Elektroniškai pradedame. Baigiame. Primta. Ketvirta dalis, antras pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Penkta dalis, vardinis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. Šešta dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime. Pradedame. Baigiame. Priimta. Trečias pakeitimas, dvi dalis. Kas už pirmąją? Prieš. Susilaiko. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Pasitikrinkime. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš nelabai aišku, pasitikrinkime elektroniškai. Baigiame. Priimta. F konstatuojamoji dalis. Pirminis tekstas. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime elektroniškai, pradedame. Baigiame. Priimta. Dabar dėl visos e, rezoliucijos vadinis balsavimas pradedame. Baigiame. Priimta. Sveikiname. Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencija. Pasiūlymas dėl rezoliucijos. Septinių frakcijų pasiūlymas. Pirmas pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. E, konstatuojamoji dalis, antras pakeitimas, kas už, prieš, Susilaiko? Priimta. Dėl visos rezoliucijos, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dėkuoju ir sveikinimai. Dabar balsuojame dėl alyv, alyvmežiams kenkiančios bakterijos ksilėlę fastidioza protrukio ypač alyvmedžiai nukenčia dėl šitos bakterijos, pasiūlymai dėl rezoliucijų, jos pateikė dvi frakcijos, balsuojame vardiniu būdu, pradedame. Baigiame. Atmesta. Tad e, dabar balsuojame Dėl rezoliucijos projekto pateikta keturių frakcijų. Pirma dalis pirminio teksto, varnys balsavimas pradeda. Baigiame. Priimta. 21 pakeitimas. Vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Aštuntas pakeitimas. Vardinis balsavimas. Balsuoti baigiame. Atmesta. Trečia dalis pirminio teksto. Trys dalis. Kas už pirmąją? Prieš? Priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Trečia dalis. Kas už? Prieš? susilaiko atmesta. Devintas pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dešimtas pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Vienuoliktas pakeitimas vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Penkioliktas pakeitimas vardinis balsavimas. Pradedame. Atmesta. 19 pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Pasitikrinkime. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Šešioliktas pakeitimas, kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Septynioliktas pakeitimas, kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Pasitikrinkime elektroniškai. Baigiame. Atmesta. 18 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 20 pakeitimas. Kas už? prieš, susilaiko, pasitikrinkime elektroniškai, pradame. Baigiame. Atmesta. 22 pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Pirmas pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Antras pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime. Pasitikrinkime. Pradedame. Baigiame. Priimta. Į konstatuojamoji dalis Trečias ir dvyliktas pakeitimai, identiški, vardinis balsavimas, pradedame. Baigiame. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas, vadinis balsavimas, pradedame. Baigiame. Atmesta. Tryliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Penktas ir keturioliktas identiški pakeitimai, vardinis balsavimas, pradedame. Baigiame. Atmesta. Šeštas pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame. Baigiame. atmesta. Septintas pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Dėl visos rezoliucijos, vardinis balsavimas, pradedame. Baigiame. Priimta.